Irgės klausimo, tai yra pranešimas dėl Europos standartizacijos ateities, ponas Kožušnik pranešėjas. Dabar pranešėjų keturioms minutėms yra suteikiama žodis, prašom. Vážený pane předsedající, eh, vážená komise, vážení kolegové, zpráva, kterou... Pirmininkė komisarė kolegos pranešimas, apie kurį šiandien kalbame, yra teikiamas dėl komisijos rengiamos standartizacijos paketo. Šis paketas yra skirtas peržiūrėti dabar galiojančią ES standartizacijos teisinę bazę, kad būtų galima pasiruošti į ateitį standartizacijai ir kad būtų labai svarbu yra todėl iš parlamento pasiūsti signalą komisijai ir, ir, ir bendrai visai plačiai visuomeniai pasiūsti signalą dėl standartizacijos, kadangi gera standartizacijos sistema yra raktas į sėkmę užsitikrinant, jog vidaus rinka būtų gerai veikianti, kad Europos konkurencingumas būtų sustiprintas, kad Europos strategija 2020 metams būtų gyveninta. Todėl dėl šios temos buvo, vyko labai intensyvios diskusijos su visoms suinteresuotom šalimis, tiek tarptautinių, tiek paneuropinių, tiek individualių valstybių narių lygmenių. Standartizacijos sistemos optim, optimalumas yra labai svarbus ir smulkiam vidutiniam verslui, taip pat ir vairuotojui E, vartotojams, e, aplinkosauginėms organizacijoms, e, žmonėms su negale ir taip toliau. Kalbant apie standartizacijos sistemos ateitį, labai svarbu, kad tas peržiūros procesas pasiremtų visą esamos sistemos stiprybę, teigiamomis pusėmis, kad būtų išvengta radikalių pakeitimų. Tam, kad Europos standartizacijos sistema veiktų efektyviai, turime užtikrinti, kad nacionalinės standartizacijos organizacijos organizacijos, kurios iki šiol nelabai buvo aktyvios, e, dirbtų ateityje aktyviau kad ir e, kiti nacionaliniai partneriai taip pat įsitrauktų į tą darbą nacionalinės ar standartizacijos institucijos puikiai bendradarbiauja tarpusavyje ir jos turi būti standartiza Europos standartizacijos sistemos pagrindas. Ateityje labai svarbu suinteresuota šalis į, įtraukti į visus procesus, paskatinti būti aktyvesniems. Mes norime, kad tas procesas būtų labiau visus atstovaujantis. Dar viena svarbi tema, aišku, standartų prieinamumas stand, visuomet galvojant apie standartus, reikia galvoti, kad, jie, kad prieiga prie jų būtų geresnė, kad jie būtų e, lengviau prieinami, e, suprantamesni. Taip pat e, paslaugų sritis yra labai svarbi, kadangi paslaugo, paslaugose yra labai svarbu užtikrinti konkurencingumą per sieną. Labai svarbu, kad būtų šalinamos įvairios kliūtis vidaus rinkoje kad būtų užtikrinta didesnė konkurencija, to, kad būtų galima skaidriau ir efektyviau teikti paslaugas ES. Toliau, aišku, kad e, inovacijos e, technologijų srityje labai svarbu galvoti apie standartizaciją, kad ji neatsiliktų nuo pasikeitimų ir tie, kas kūrė standartus, taip pat turėtų turėti omenyje tos nu, pasikeitimus, ypač globalizuotame pasaulyje. E, E, e, elektros technologijų, informacinių ryšių technologijų, mobiliųjų ryšių e, srityje pasikeitimai yra didžiuliai. Mokslo tyrimų technologijų plėtra, aišku, nulems ateityje, kiek, um, kiek sistema, standartizacijos sistema prisitaikys tų pasikeitimų, aišku, nulems tos sistemos sėkmę ateityje. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo um, rengiant šį pranešimą, nes iš tikrųjų palaikymas buvo iš visų frakcijų. Ačiū. Dėkoju. Dabar einame prie vienos minutės kalbų. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau išreikšti savo džiaugsmą paruoštų pranešimu. Džiaugiuosi, kad vyko puikiai bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais ir kad mums pavyko suderinti savo poziciją. Man atrodo, mes išsiunčiame rimtą žinę Europos komisijai, kalbant apie ateinantį peržiūros procesą. Dabartinė sistema veikia neblogai ir nereikia jos iš esmės keisti. Dabartiniai principai kuriais remiasi sistema, tai yra nacionalinis delegavimas, o taip pat ir savanoriškumas turi būti užtikrinti ir ateityje, nes viešieji interesai yra labai svarbus, kalbant be kita ko ir apie smulkaus bei vidutinio verslo vaidmenį. Man atrodo, kad dabar mes galime te kalbėti apie darbo pradžią, per ateinančius mėnesius mes toliau dirbsime prie uh, to, kad atitinkamai standartizacijos procesas atsižvelgtų į mm, procesus. Ponas Balčytis. Pirmininkė, gerimi kolegos. Sveikinu savo kolegą parengus šį svarbų pranešimą. Standartizacija yra ypatingai svarbi, kuriant bendrą vidaus rinką ir užtikrinant tiek ES, tiek ir atskirų valstybių narių verslo konkurencingumą ir šalinant prekybos kliūtis remiu komisijos iniciatyvą parengti standartizacijos paketą kuris tikiuosi bus pakankamai išsamus ir leis pašalinti esamus trūkumus kurie šiuo metu trukdo užtikrinti produktų saugumą ir sukuria skirtingus vartotojų apsaugos lygius skirtingose valstybėse narėse. vieningų standartų nustatymas europos mastu yra itin svarbus sparčiai besivystančių technologijų ir inovacijų srityje siekiant užtikrinti ne tik sąjungos konkurencingumą bet ir mūsų žmonių tinkamą sveikatos apsaugą ir saugių produktų patekimą į rinką yra būtina kad visose europos sąjungos valstybėse galiotų ir būtų taikomi vienodi standartai. Dėkoju. Pone pirmininkė, kolegos. Europos standartizacijos e, sistema yra pasaulinės standartizacijos sistemos dalis. Mūsų visuomenės labai greitai keičiasi, mūsų gyvenimo būdas, stilius keičiasi. Tai reiškia, kad ir standartizacija atitinkamai turi į tai reaguoti. Vadinasi, standartai turi būti atviras dalykas, lankstus dalykas. Jeigu ES nori būti sėkminga, jeigu nori kad ekonomikos veiktų gerai, mes turime suprasti, kad mums reikalingi nauji standartai, nes jie suteikia galimybės į rinką patekti naujiems produktams. Tad laikas jau seniai subrendo, kad Europos standartų srityje būtų atnaujinti mechanizmai, atnaujinti atitinkami mechanizmai. Ir kaip žinia, dabar standartizacija remiasi nacionalinėmis tradicijomis. Man atrodo, kad dabartiniai e, mechanizmai turi būti šiek tiek modernizuoti. Dėkuoju. Lėktu. Toliau segėdi. E, minket jobbikos képviselőket sokszor csak úgy szoktak. Dėkuoju. Mes Jopik atstovai laikomi euroskeptikais. Mes gal ir esame euroskeptikai, bet tai nereiškia, jog nepritarėme bendradarbiavimui tarp ES valstybių narių. Mes pasisakome prieš Europos jungtinės valstijas. Na, o kalbant apie standartizaciją, galime pasakyti, kad šią temą mes labai remiame. Esą visi mūsų primeta, kad mes esame prieš viską, bet mums svarbi ši tema, standartizacijos tema, mums atrodo, kad reikia daryti pažangą ir norėtumėm paprašyti, o taip pat ir paraginti, paremti pateiktą pranešimą. Dėkoju. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ακόμα μιλητές. Dėkoju. Dar du kalbėtojai. Pirmiausiai ponia Basesku Minta. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos standartų prieimimas gali iš esmės prisidėti prie smulkaus ir vidutinio verslo sustiprinimo vidaus rinkoje. Joms reikalinga paprasta akreditacijos procedūra. Man atrodo, kad turi būti pateikamas minimalus dokumentų skaičius. Man atrodo, kad Europos standartizacijos sistema turi skatinti naujoves ir turi būti pagrindas naujų standartų kūrimui. Mums naujų standartų reikia, naujų standartų, kurie būtų taikomi pagal subsidiarumo principą. Uh, Svarbus principas yra štai koks - pradėti nuo smulkių dalykų. Man atrodo, kad tai padėtų smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Visai nesiniai Rumunijoje buvo patvirtintas dekretas, kuriame numatoma supaprastinta procedūra perkeliant ES nuostatas dėl produktų pateikimo rinkai. Dėkoju toliau ponė Roitova. Pone pirmininkė, šis pranešimas siunčia komisijai dar vieną signalą, ragina ją suderinti standartus vidaus rinkoje ir daryti tai atitinkamai e, liberalizuojant pasaulinę prekybą reiktų nepamiršti, kad ypač svarbu apsaugoti mūsų e, vartotojus nuo prastos kokybės e, prekių, ypač iš Azijos valstybių. Mums reikia pasiekti, kad apavas skirtas vaikams būtų saugus, tačiau atrodo, kad jau per vėlų, nes vaikai e, susiduria su ortopedinėmis ortopediniais sutrikimais dėl kiniškos avalynės e, defektų. Kitas dalykas - žaislai o, o apavą vaikai dėvi kiekvieną dieną. Aš tikiuosi, kad komisija sureaguos į šį iššūkį ir imsis atitinkamų žingsnių. Gaila, kad Prancūzijos ir Vokietijos lobistai atrodo laimėjo šiuo konkrečiu atveju ir, ir nebus vieningos nuomonės onnittelut hyvästä mietinnöstä joka on hyvä pohja jatkotyöskentelylle. on tärkeintä avoimuus ja Aš norėčiau pasveikinti pranešėją, paruošusi puikų pagrindą mūsų tolesniam darbui. Man atrodo, kad standartizavimo prasme mums svarbus atvirumas ir demokratija. Įvairūs įvairių interesų asociacijos atstovaujančios e, aplinkos sauginius interesus, vartotojų interesus, jos e, tos e, asociacijos turi jų kaip įmanoma daugiau, nes man atrodo, kad reikia atstovauti ne vien tik tai pramonės interesus. Tad standartizacija yra tas procesas, kuriame kiekvienas gali pareikšti savo nuomonę ir ją turi būti atsižvelgta. Man labai svarbu, kad tos interesų grupės turi būti jų vaidmuo sustiprintas. Galbūt netgi suteikiant jiems balsavimo teisę techniniuose komitetuose. Todėl labai svarbu, kad komisija išgirstų šį pasiūlymą. Dėkuoju. Dėkoju, labos nakties, linkiu jiems, jums visiems. Mes matome, kad salė ištuštėjo, jau naktis. Ir paskutinė kalbėtoja šį vakarą yra ponia Damanaki. Komisijos vardu prašom. Uh, Ačiū. Noriu padėkoti pranešimo autoriui už tikrai išsamų pranešimą, kuria, kuris susilaukė bendro pritarimo. Taip pat noriu padėkoti tiems parlamento nariams, kurie išliko čia salėje iki šio momento ir taip padeda posėdžio pirmininkui e, vesti posėdį ir prisidėjo svariomis mintimis prie šio pranešimo svarstymo. E, šio pranešimo svarstymas prasidėjo prieš kurį laiką ir mes svarstame Europos standartizacijos ateitį juo Tai yra viena iš, iš svarb... vienas iš svarbiausių vidaus rinkos kūrimo tikslų - sukurti geresnę aplinką Europos verslui ir skatinti novatoriškus sprendimus. Europos standartizacija turės e, prisitaikyti prie naujų iššūkių aplinkosaugos, energetikos, taip pat e, visuomenės gyvenimo srityje. E, reikia spėti koja kojant su technikos pažanga, klimato kaita E, atsinaujančiais energijos šaltinių atsiradimu, tai yra nauji gyvenimo faktai. Nežiūrinti tai, mes pri, pritarėme pranešimo autoriaus nuomonį, kad galime remtis egzistuojančią sistemą. Ji suteikia tvirtą pagrindą tolesniems, e, tolesniam sistemos plėtojimui. Tačiau pranešimu siūloma nemažai pažangių sprendimų. Komisija džiaugiasi, kad pranešėjas akcentuoja nacionalinių delegacijų svarbą. Tuo pat metu pranešime kalbama apie tai, kad kai kurie principai gali reikšti ne negatyvės pasiekmes. Pavyzdžiui, kalbant apie uh, visuomenių grupę, interesų atstovų grupės ir taip pat kas dalyvauja standartų tvirtinimo procese. Visuomenės grupių atstovų dalyvavimas šiame procese yra labai svarbus, nes taip legitimuojamas e, standartų tvirtinimas, e, taip pat užtikrinimas atskaitingumas ir pasiekiamas didesnis konsensusas. Komisija ieškos būdų, kaip užtikrinti organizacijų ir visuomenių interesų grupių atstovams uh, veiksmingą narystę Europos standartizacijos organizacijose ir kaip užtikrinti tolygesnį visų suinteresuotų atstovų dalyvavimą standartų tvirtinimo procese. Komisija mano, kad kalbant apie nacionalinės delegacijos principo e, taikymą Seneleke, mes juo tuo paremtas Europos standartizacijos modelis. Todėl visos standartizacijos valdybos turi suteikti e, pagrindą, galimybę ieškoti konsensuso. Pranešime akcentuojami egzistuojantis skirtumai tarp tų e, valdybų išteklių, taip pat suinteresuotų grupių atstovo dalyvavimo e, intensyvumu, intensyvumu ir valstybės narės raginamos keisti padėtį. Nors prieiga prie standartų neturėtų būti susieta vien tik tai su susijusiais ištekliais, reikėtų e, nacionalinės valdybas raginti mažinti kaštus ir siūlyti standartus žemesnėmis kainomis, taip pat ieškoti papildomų būdų, kaip užtikrinti geresnę prieigą, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos standartizacija e, gali prisidėti įvairiuose politikos rytise. Mes džiaugiamės, kad pranešime akcentuojamas šis potencialas ir kad, pavyzdžiui, kalbama apie naujas dar ne, neapimtas sritis, pavyzdžiui, paslaugų sritį. Naujasis Europos modelis turi prisidėti prie novatoriškų e, tendencijų skatinimo. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant šį labai naudingą ir įkvepiantį pranešimą. Ačiū, pirmininkė. Dėkojame Jums, ponio komisarė. Baigiame diskusijas. 12 val. ketvirtadienį balsuosime. Rytoj tęsime darbą pagal darbo tvarkę 19 spalio nuo 9 iki 12.30, o po to papietų pertraukos mm, tas bus tęsiamas darbas iki 24 valandos. Tad posėdį dabar baigiame. Linkiu Jums labą naktį.